tecnica. So, uh... Kągi, kągi. Tai kaip jau sakiau, turiu du prašymus. Vienas vertėjams, galbūt jie galėtų mums padėti dar keletų minučių ilgiau, o kitas prašymas šešėlėms pranešėjams. Prašau apsiriboti minimumu, kad mūsų pranešėja e, Ji sakė, ką tik, kad yra atvira visokiems pasiūlymams, taigi jūsų lauks. Panas Franka. Dėkoju pirmininkė, aš labai trumpai noriu atsiprašyti mūsų šešėlinio pranešėjo vardu pono Fisas. Jis norėjo perduoti sveikinimus pranešėjai, atlikus gerą darbą ir nori pasakyti, kad jis nori palaikyti, paremti tuos punktus, kurie dabar įtraukti į nuomonės projektą. Jis e, pateiks keletą pakeitimų ir pats kalbės apie priekybos santykių sustiprinimą tarp ES ir Afrikos, naudojant e, e, pagalbą priekybai ir priekybos sustarimus, partnerystės sustarimus. Per Taip pat jis perdoda, kad nori dirbti su jumis, ruošiant šią, šį pranešimą, taip pat ir ruošiant pono pungos pranešimą, kad šitas pranešimas būtų subalansuotas. Ačiū. Toliau, EKR. Aš kalbu Janos Radilo vardu. Jis buvo pasirašęs labai daug įvairiausių komentarų, tai man reikės viską trumpinti. EKR frakcija jūs paremė dėl kai kurių politinių rekomendacijų esančių pranešime. Dėkoju už jų atliktą darbą ir taip pat mes norėtume, kad būtų paminėta privatus sektorius pranešime ir taip pat kai kurie kiti projektai, per kuriuos dabar mobilizuojami finansiniai ištekliai. Ir reikėtų ieškoti, kaip būtų galima sustiprinti tų valstybių pajėgumus. Ir perkelti paramą iš neproduktyvių e, sektorių į produktyvesnius. Ir aš galbūt išplatinsiu jo kolegos pastabas šešėliams pranešėjams, o taip pat dirbsime visi kartu, tikiuosi. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, džiaugiuosi, kad galiu pasisakyti šią svarbę temą. Santykiai tarp Europos ir Afrikos yra labai svarbus ir vis e, dažniau turime kalbėti apie, jų, apie abiejų žemynų klėstėjimo sąsajas. Ir aš džiaugiuosi pranešimo autorės darbu. E, ponas Ponga mūsų frakcijoje yra už tai atsakingas ir mes turime pabrėžti apie tai, kad Afrikos valstybės turi e, stiprinti savo uh, gebėjimus atlaikyti ekonomikos pokyčius. Ir aš sveikinu ponę Areną parengus e, tokią nuomonę, kuri pabrėž ES vaidmenis santykiuose su Afrika ir Afrikos Sąjunga. Pakeitimai, kuriuos aš pateiksiu savo frakcijos vardu, ALDE frakcijos vardu bus e, orientuoti į šias temas. Pirmiausia, mes turime stengtis atsakyti į klausimą, kaip priekyba gali atnešti naudos Afrikai ir prisidėti prie ekonomikos augimą. Mes žinome, kad priekyba yra augimo vektorius, tačiau priekyba ne visuomet e, yra automatiškai susijusi su valstybės ekonominė raida. Kai kurios Afrikos valstybės yra trapios, labai diversifikuotos ir labai lengvai pažeidžiamos pasaulinių rinkų, ypač pirminių žaliavų atžvilgių. Todėl mes turime stengti sustiprinti ekonomiką, galvoti apie žemyną industrializaciją. Lygiai taip pat mes turime stengtis sustiprinti techninę paramą ir formuoti ekspertus. Ta prasme, aš visapusiškai remiu iniciatyvą pagalba už priekybą. Europos komisija ją iškėlė. Tai turi būti mūsų strategijos pagrindinis klausimas. Ir todėl ES veiksmai turi būti pirmiausia orientuoti į ekonomikos plėtrą ir laisvus ekonominius mainus. Uh, Kitas dalykas - investicijos. Mes turime galvoti apie Europos investicinio banko galimybės finansuoti tvarios ekonomikos projektus ir sukurti darbo vietas ir Europos ateitį. Aš galvoju pirmiausia apie interneto plėtrą, skaitmeninės ekonomikos plėtrą ir apie infrastruktūros e, sveikatos apsaugos rytyje modernizavimą. Turime E, galvoti apie privataus sektoriaus geresnę plėtrą ir ją remti. Baigdama, aš galiu pasakyti, kad ne tik kontaktus turime palaikyti su politiniais sprendimų prieimėjais, bet ir su pilietinė visuomenė. Pavyzdžiui, mes turėtume palaikyti ryšį su versininkais, įmonių vadovais, kad keistumėmės geros praktikos įpročiais. Ir e, e įvairios asociacijos turėtų siekti kontaktų. Ir paskutinis dalykas, aš galvoju apie Afrikos moterų forumą. Afrikos moteris yra labai verslios ir aš manau, kad mes turėtumėm ieškoti galimybių su jomis palaikyti ryšį. Aš galvoju apie Afrikos ir Prancūzijos e, paskutinį aukščiausio lygio susitikimą, kuriame buvo kalbama būtent apie afrikietės moteris verslininkės. Iš, manau, kad tai yra nepaprastai svarbu ir turėtume apie tai kalbėti iš savo nuomonį. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Vėlgi prašyčiau dar kartelį būti tokiems maloniems ir apsiriboti keletų žodžių. Helmutai, dėkoju, aš kalbėsiu labai greitai. Mūsų šešėlė pranešėja negalėjo čia dalyvauti ir paprašė perduoti jos mintis. Ji dėkoja pranešėjai už, pasiū, už projektą. Ji kartoja, kad ES priekybos ir investicijų politika, ypač Afrikoje, turėtų pastiprinti socialinę ekonomiką, neprisidėti prie mokesčių, e, sukčiavimo mokesčių srityje ar korupcijos, bet turėtų padėti privataus sektorius atskaitomybei, numatant e, deramo atsargumo nuostatas priekybos susitarimuose Ir tai mūsų parama turi padėti Afrikos valstybių tvarumui. Na, jau turbūt čia ilgai ir nuobožiai kalbu, tai tuoj baigsiu. Na ir, o visą kitą perduosiu tiesiogiai pranešėjai. Ačiū už bendradarbiavimą žaliesiems. Dabar žaliųjų vardų. Pone Dal. Hautala. Taip, aš visada trumpai kalbu. Daugelis punktų Marija Arenos nuomonės projekte yra labai svarbus. Manau, galėtume šiek tiek gal kai kuriuos iš jų praplėsti ypač tos, kurie man atrodo ypatingai svarbus, pavyzdžiui, verslo aplinkos gerinimas, tai yra labai labai svarbu, o tai yra susijęs su skaidrumu, gera valdysena, kova su korupcija ir panašiai. Taigi aš turėsiu pasiūlymų, kaip konkrečiai šitą punktą būtų galima praplėsti. Ir taip pat e, pritariu tam, ką sakė atstovai iš Aldė apie moteris e, ir priekybą. Tai labai svarbu, tai gal čia irgi būtų galima šiek tiek plačiau pasisakyti. Na ir galiausiai yra ES tvarios plėtros fondas. Tai yra būtent tinkamas būdas pakviesti ir įtraukti privatų sektorių į prisidėti prie tvarios plėtros. Tai galima būtų, ką nors ir apie tai pasakyti. Ačiū. FDD, kolegė Begin. Dėkoju pirmininkė, aš irgi dėkoju poniai Arenai už atliktą puikų darbą. Mes be abejo palaikome pagrindinį principą, kuris buvo pasirinktas. Mes irgi pasistengsime prisidėti prie dokumento, savo viziją išsakyti, nes tikrai norime išspręsti tas didelės problemas, su kuriomis susiduria Afrika ir tos problemos ten jau egzistuoja per nelik ilgai. Ir šiandieną tai galėtų būti kaip tik proga afrikiečiams ir mums tas problemas išspręsti. Taigi tikrai reikia, kad mūsų priekyba taptų atsako, atsakingesnė. Tai yra labai svarbu. Ir taip pat yra tikrai daug galimybių prisimti atsakomybę e, Afrikai ir reikės tenktis uh, plėtoti įvairias iniciatyvas šiame žemynė, nes e, tai tas, reglame, tas e, kontinentas tikrai turi didelį augimo potencialą, tai būtų naudinga visiems. Dėkoju. David Martin toliau prašo žodžio. Dėkui, atsiprašau, kad prašau žodžio, bet aš labai trumpai. Norėjau pasisakyti Na, aš iš esmės pritariu ponės Marijos e, principą, bet C punkte, man atrodo, yra gana pavojinga formuluotė. Čia sakoma, kad priekybos preferenciniai susitarimai visiškai nepadėjo, padėti, e, nepadėjo atitinkamų valstybių ekonomikai. Na, GSP plus ir kitos programos mano galva padėjo Afrikai. Jeigu čia norima pasakyti, kad tos programos buvo nepakankamai naudingos, tai gal reikėtų taip kažkaip ir formuluoti, kad reikėtų daugiau dirbti, kad padėtume e, Afrikai mažinti politinės kliūtis, priekybai ir panašiai. Nes dabartinė frazė e, reikia tikrai ją pakeisti. Ačiū. Ir dabar kreipiuosi į komisiją prašydamas kiek įmanoma trumpesnio pasisakymo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad pasikvietėte mus dalyvauti šiame apskaitime nuomonėmis. Mes remiamės savo parengtų komunikatų davėjo, bet kaip visada komunikate reikia apžvelgti gana nemažai klausimų. Bet nepaisant to, manau ir viliuosi, kad tikrai įdėjome pastangų, kurios atsipirks, kurios matysis ir jas jūs galite matyti norėjome pabrėžti, kad pagrindinis prioritetas, kurio mes ieškome ir siekiame, tai yra darbo vietų kūrimas Afrikoje. Taigi, pačioje pradžioje mūsų atskaitos taškas, išėties taškas buvo Afrikos demografinė situacija. Ir palyginus su darbo vietų kūrimu per pastarosius dešimt metų atsirado dėlių skirtumų per pastaruosius 10 metų. 5 e, procentais išaugo gyventojų skaičius, o buvo sukurta 3 milijonai darbo vietų tik tai, o reikėtų 18 milijonų darbo vietų. Taigi yra tikrai didelis pavojus, kad mes čia nepasieksime to, ko norime pasiekti. Ką būtų galima pasiūlyti, kaip jiems padėti, tai kas jau buvo paminėta šiandieną, tai būtent per investicijas. Europos investicijų planas čia galėtų pasitarnauti, nes investicijos iš tiesų yra gyvybiškai svarbios, norint kurti darbo vietas. Taigi reikalingos investicijos, kad būtų galima industrializuoti valstybę, sukurti e, vertės grandinę ir taip pat padorės darbo vietas. Taigi taip Europos tvarios plėtros fondas galėtų pasitarnauti, investicijų planas, ir taip pat parama projektų gyvendinimui ir taip pat investicijų klimatui gerinti. Na ir dar paskutinis dalykas, iš tiesų dar yra papildoma iniciatyva, kurią mes siūlome, tai yra, ji yra skirta pagerinti investicinį klimatą Afrikoje. Mūsų pasiūlymas yra bendradarbiauti su kolegomis iš Afrikos ir sukurti pagrindinius principus, kuriais būtų vadovaujamasi e, nustatant investavimo politiką. Aišku, tas nestabilumas ir neiškumas kai kuriuose Afrikos regionuose išlieka viena iš didžiausių grėsmių investuotojams. Nes visiškai teisybė, ką pasakė pranešėja, Afrika nėra viena valstybė, jie yra 54 ar 55 skirtingos valstybės. Ir tai yra labai svarbu. Ir viršūnių susitikimo e, siekinys būtų sumažinti tas rizikas įgyvendinant politikos gairės, kurios leistų užtikrinti nuspėjamesnį, stabilesnį e, investicinį klimatą. Taigi tokie principai, kuriuos reikėtų nustatyti, galėtų atspindėti standartinius, e, standartinės normas, tai būtent skaidrumą, įmonių atsakomybę ir panašiai. Tie principai nėra kažkur nukabinti nuo lubų, tai yra e, įvairios, įvairius standartai numatyti kitų iniciatyvų metu, pavyzdžiui, didžio 20-ko ir kitų organizacijų. Taigi, tai būtų toks susitarimas tarp ES ir Afrikos Sąjungos laikytis šių principų, o tai jau padėtų sukurti reikiamą aplinką. Ačiū, dabar žodis vėlgi pranešėjai Marija. Ačiū kolegoms už mintis. Galiu patikinti Davidą Martiną Kai kalbame apie prekybos preferencijas, e, kurios neleido valsty... E, žemynui industrializuotis, turime pagalvoti apie visą eilę kitų sąlygų, kitų argumentų. Aš jokių būdų nenoriu kritikuoti priekybos preferencijavimo, bet mes e, neturėtumėm sakyti, kad tai trukdė ar kaip nors prisidėjo prie to žemino industrinės raidos. Mes žinia, rengdami nuomonę, turime labai ribotą uh, ženklų skaičių ir nuomonė turi būti labai trumpa ir turime pasirinkti poziciją, kurią kartais sunku suprasti. Ačiū visiems e, dalyvavusiems šioje diskusijoje, ypač Europos komisijai. E, mes turėtume galvoti apie priekybos raidą, stengdamėsi paremti e, demografiniams iššūkius spręsti toje valstybėje, nes demografiniai iššūkiai yra milžiniški Afrikos žemynė. E, jūs kalbėjote apie įvairias rekomendacijas, įvairius e, dokumentus. Aš manau, kad mes turime rasti bendras mūsų strategijos pozicijas, kurios e, būtų pritaikytos jungtinių tautų sistemai. Aš visiškai sutinku su to, ką jūs sakėte. Be to sutinku su didžiaja dalimi pasisakymų šiandien. Mes visi kartu stengsimės E, užbaigti šią nedidelę nuomonę, kurio, kuri yra labai riboto pobūdžio, bet aš esu tikra, kad mes visi kartu, kartu parengsime gerą nuomonę. Labai ačiū, ačiū už atvirumą ir optimizmą. Pateik, keitimų pateikimo terminas. E, rugsėjo 1 diena 12 valanda. Taigi, kolegos, nepamirškite, kad pakeitimai, jų turinys